tuomet laikome šias nominacijas patvirtintomis. Taip pat man malonu pasisveikinti su mūsų svečių tribūnoje sėdinčiu ponu Irakliumi Kobakidžiu, tai yra Gruzijos parlamento pirmininku, kuri lydi atitinkama parlamento delegacija. Gruzijos parlamento delegacija e, atvyko su darbo vizitu į Europos parlamentą ir mes turėsime garbės ir džiaugsmo turėti jo savo salėje balsavimo metu. Dabar pradėsime balsavimą dėl pono Takulos pranešimo